mesdames et messieurs les députés chers collègues Gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai kolegos, yra įprasta, kad kai pirmininkas pradedėti savo pareigas, jis pasako dar kalbą. Kai buvau renkamas sausio mėnesį, man atrodė verta palūkėti, kad galėčiau su jumis aptarti kaip matau ateitį, kokia yra mano vizija. Mano pasisakymas bus trumpas. Ir turiu galimybę įvertinti man tenkančios atsakomybės naštą kaip parlamento pirmininkas ir pakalbėti ir apie mūsų, mūsų institucijos ir mūsų parlamento narių atsakomybę. Mums e, lieka pusantrų metų iki rinkimų ir mums iškilė nemenkų iššūkių. Terorizmas, neteisėta migracija, užimtumas, klimato kaita, breksitas. Mūsų piliečiai prašo, kad būtų atsižvelgta į jų lūkesčius. Ir tai daryti tenka mums, nes Europos lygmenių mes esame tiesioginiai jų pašnekovai. Kovo mėnesį turėjau garbės e, parlamento vardu pasirašyti Romos deklaraciją. Mums e, tenka įsipareigojimas nuolatos stebėti, kad tikslai, kurių siekia vyriausybės ir Europos institucijos, neliktų vien tik tai deklaracijomis, bet taptų konkrečiu atsaku skirtu mūsų piliečiams. Mes per rekordiškai trumpą laiką patvirtiname daugybę svarbių sprendimų dėl EFSI, dėl Europos tvaraus vystimosi fondo, dėl duomenų apsaugos rinkinio, Europos pasienių ir pakrančio apsaugos tarnybos. Nuo metų pradžios mes daug nuveikėme. Mums pavyko stabilizuoti finansų rinkas, sustiprinti e, e, rizikos kapitalo fondus bei e, socialinio verslumo fondus. SETA susitarimas e, su Kanada buvo pasirašytas, taip pat buvo panaikintas tarp tinklinio ryšio mokestis. Mes už kelių minučių balsuosime dėl sprendimo užtikrinti apsirūpinimo dujomis saugumą. E, dar daug reikia nuveikti. E, mes norime pasiekti geresnių rezultatų skaitmeninėje rinkoje tam, kad užtikrintume, kad apsaugotume svarbiausias pramonės, strateginės pramonės sritis. Mes turime stiprinti, stiprinti ir ES socialinį matmenį. Tam turime susitarti dėl e, teršalų e, kvotos, taip pat siekti, kad pereimas prie. E, e, kitokių energijos šaltinių taptų realybę. Naujoji parlamento komisija dėl terorizmo klausimų netrukus pradės dirbti ir sieks spręsti šios rykštės problemą. Didžiausia, sudėtingiausia užduotis mūsų laukianti yra prieglopsčio priemonių rinkinys. Mes žinome, kad taryba vėluoja Tačiau tai ne, nereiškia, kad mes nežinome, kad mums tenka prievolė siekti, jog tas to klausimo svarstymas būtų užbaigtas per šią kadenciją. Rytoj turėsime galimybę su komisijos pirmininku apie tai pakalbėti per sąjungos padėties apžalgos kalbą. Kolegos, e, mūsų teisėkuros sistema yra labai sudėtinga, bet ji veikia gerai. Noriu pasidžiaugti tuo, kad galime džiaugtis ir mums padedančią kompetitingą, profesionalę ir atsidavusią E, tarnautojų, e, valstybės tarnautojų struktūra, administracija. E, noriu, kad tokia harmonija išliktų, nes geras bendradarbiavimas tarp skirtingų parlamento struktūrų yra labai svarbus, užtikrinant veiksmingą mūsų darbą. Būtent todėl, kalbant apie tai, apie darbo sąlygas, manau, kad tai ypač svarbu. Tačiau, kolegos, mes negalime E, vien prieėmę teisės aktą pasidžiaugti jau tuo, kad kažkas nuveikta. Turime daryti tinkamą pasirinkimą, nes teisės aktai, kuriuos pritvirtiname, e, veikia. 5, veiks 500 milijonų piliečių gyvenimą per ateinančius dešimtmečius. Įstatymų, kurie turi turėti galimybę visapusiškai išsamei aptarti visus priimamus teisės aktus ir e, skirti laiko, kad juos išgirstų ne tik piliečiai, bet, bet ir mūsų šu, sąžinė. Ir vėlavimas e, e yra ne netoleruotinas dalykas šioje srityje. Todėl nu, sieksiu, kad vėlavimas būtų kiek įmanoma trumpesnis. Parlamentas turi prisidėti priminėjant kokybiškus teisės aktus skirtus spręsti mūsų piliečių problemas, o ne kurti naujas. Tačiau piliečiai nori, kad mes giltume Europą ir, ir jos vertybės pasaulyje, jos vertybės ir jos principus. E, laisvė, solidarumo, subsidiarumo, žmogaus teisų įstatymo viršenybės, vyrų ir moterų lygybės, E, socialinės rinkos ekonomikos e, vertybės. Esu įsitikinęs, kad politinės jėgos e, atstovaujamos čia ir siekia iš esmės pagrindinio tikslo, tai uh, užtikrinti geresnį mūsų piliečių gyvenimą. Kolegos, mes esame viena iš biudžeto atvirtinimo institucijų. Mes prisimame šią užduotį su visa atsakomybė, kaip visada tai darėm, bei taip pat turėdami konkrečią viziją. Esame pasirengę kalbėti dėl daugiametės finansavimo programos. Esu įsitikinęs, kad naujasis biudžetas turi būti politinis biudžetas, kuris turėtų būti paremtas aiškiais tikslais. Visų pirma, reikia padaryti politinį pasirinkimą ir tik po to skirti biudžeto lėšas, kad būtų galima siekti tų tikslų, o ne atvirkščiai. Parlamentas nekarta yra pabrėžęs, kaip svarbu užsitikrinti naujus nuosavųjų išteklių šaltinius. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad to tikrai reikia ir aš raginu ir toliau e, mąstyti šiuo klausimu ir svarstyti šį klausimą parlamente bei draugę su kitomis institucijomis. Kolegos, pažvelkite į mūsų asamblėją. Šiame pusratyje sėdi kolegos iš visų Europos regionų, pačių tolimiausių mūsų žemino kampelių, taip pat ir ypač tokių regionų. Čia uh, visos Europos e, tautos yra atstovaujamos. Parlamentas yra Europos širdis. Šis parlamentas yra vienintelė žemynio vieta, kur yra tiesiogiai, kur dirba tiesiogiai išrinkti žemynų atstovai, kurie gali tiesiogiai kalbėtis. Tai vieta, kur galima susipažinti, draugė dirbti, sprendžiant bendras problemas. Ši asamblėja tai vieta, kur pasisako valstybių vadovai, valstybių iš viso pasaulio vadovai, e, žymios mūsų laikų asmenybės, svarbos mūsų laikų figūros. Ir tai reiškia, kad parlamentas prisima svarbu vaidmenį ir jo matmuo yra toks svarbus, koks numatytas sutartise. Ir e, šią progą noriu priminti visiems ES valstybių vadovams, kad jie visi yra kviečiami nuolat atvykti į parlamentą ir kalbėti plenarnėje sesijoje. Kolegos, šiame parlamente mes svarstome įvairiausias politinės idėjas, keičiamės minti, nuomonėmis, tačiau e, visada gerbėme iš, vienas kitą ir išlikome savitą apie pagarbos principą. E, aš turiu galimybę pirmininkauti diskusijose, kuomet vyksta svarstymai ir kaip sakiau, kad vis dėlto aš suprantu, kad aš esu parlamento pirmininkas, o ne premjeras. Parlamentas turi e, akcentuoti, kad Europos ateities apmąstymai yra prioritetas ir suteikti politinę, politinį impulsą e, bendrijos veiklai. Reikia e, Europą keisti ten, kur tai daryti būtina. E, Žinau, kad visos e, politinių, visi politinių frakcijų atstovai rengė apmąstymų dokumentą, kurį įteikėme e, parlamento, e, komisijos, komisijos pirmininkui. Reikės dar kartą siekti pasikeisti nuomonėmis su svarbiausių inter, Europos interesų atstovais, kuriuos čia pasikviesime. Ir ta proga parlamentas taps pagrindinė diskusijų vieta ir galės atlikti vaidmenį, politinių diskusijų formo vaidmenį, kuris jam tenka. Kolegos, e, mano pirmtakė Simon Vei e, yra pasakiusi, kad demokratinė kontrolė yra svarbiausia išrinktos asamblėjos funkcija. Mes būsime budrus ir reiklus įgyvendindami šią uh, e, užduoti uh, e, vykdomosios valdžios atžvilgių. Špicen kandidaten uh, sistema, kuri atsirado per paskutinius parlamento rinkimus, uh, suteikia pasitikėjimą, duoda politinį pasitikėjimą parlamentui ir komisijai. Reikia sustiprinti šią sistemą. Ir šis pasitikėjimas, kita vertus, nėra automatiškai suteikiamas. Jį reikia užsitarnauti kiekvieną dieną. Aš, žinoma, e, tik To tikiuosi, kad e, mūsų institucijos ir toliau bendradarbiaus lojaliai e, abipusio, e, abipusės pagarbos pagrindų. Nepamirškime, kad mūsų to, tokios vienybės mus privertė siekti mūsų istoriją. Ne, nepamirškime jos. Noriu pasidž... pasakyti, kad iniciatyvos teisė yra labai svarbi ir mes jos toliau ją puoselėsime. Tur, Bendrijo, parlamentinio bendrijos vaidmens sustiprinimas yra labai svarbus bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais. Europa bus demokratiška arba jos nebus. Ir noriu pabrėžti, parlamentas yra gyvoji demokratijos širdis ir suteikia bendryjai jos demokratinį legitimumą. Be parlamento sąjunga būtų tik tai kongresų sistema, kuria, kuri besiremianti šalta ir nutolusią biurokratinę sistemą. Parlamentas užtikrina, kad politika e, būtų svarbesnė už bali kolegos. Parlamentas yra ta vieta, kur į, mes įsiklausome į tai, kas rūpi Europos piliečiams. Mes norime. Noriu pasakyti, kad per e, liekantį kadencijos laiką man siek darysiu, dėsiu visas pastangas, kad mūsų duris būtų atvertos mūsų piliečiams. Kiekvienas deputatas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį užtikrindamas ryšius tarp piliečių ir bendrijos institucijų. Ne tik e, bendrija turi atstovauti piliečius. Tai yra labai svarbus darbas, kuris, e, kuriam turime skirti dėmesį kiekvieną dieną, taip pat ir savaitgaliais. Ir būtent todėl e, manau, kad parlamento darbas apsiriboja ne tik mygtuko paspaudimu balsuojant. E, jie privalo klausytis Europos žmonių, jie turi balsą ir todėl žmonės turi teisę ir išsisakyti. Tokia yra mano vizija. Ir aš padarysiu viską, kas yra mano galioje, kad užtikrinčiau, jog e, parlamento narių orumas būtų labai budriai saugomas. Ir kaip E, parlamento pirmininkas ir kole, jūsų kolega didžiuojasi jūsų darbu čia, parlamente ir už jo ribų. Noriu padėkoti jums už tai, ką jūs darote e, svetur, taip pat dirbdami komitetuose, politinėse frakcijose, įvairiose parlamento struktūrose, bendradarbiaudami su nacionalinėse parlamentuose, iš, išrinktos kolegomis, taip pat dirbdami sąjungo. E, E, susitikimuose, konferencijose. Jūsų darbas ne visada matomas, bet jis užtikrina, kad e, e, sąjunga išlieka demokratiška. Aš didžiuojuosi jumis, aš didžiuojuosi parlamentu, aš didžiuojuosi tuo, kad esu šio parlamento pirmininku. Ir noriu padėkoti jums. Noriu padėkoti Jums už pasitikėjimą, kurį Jūs man suteikėte. Aš padarysiu viską, kad Jūsų nenuvilčiau ir kad pasirodyčiau jo vertas. Ačiū. Okay. Witam serdecznie Państwa i w tak sympatycznym. Taigi, panie ir ponai, jau popietę ir dabar persime prie mūsų pagrindinio tikslo, tai būtent prie balsavimo. Dabar dėl vedimo tvarkos, kas aš norėtų pasakyti. Pone pirmininkė, aš norėčiau informuoti parlamentą, kad, kad vakar jaunas ispanas buvo nužudytas Afganistane dirbdamas Raudonojo kryžiaus misijoje. Aš manau, kad mes turėtume savo solidarumą išreikšti būtent ir jo šeimai, ir Raudonajam kryžiui, ir visiems žmonėms, kurie aukoja savo patirtį ir gyvybės, gelbėdami kitus. Ačiū, ponė, už šią pastabą. Taigi, dabar matau, kad yra apie